Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm. Labas rytas. Norėčiau pasisveikinti su visais, e, su tais, kurie e, stebi mūsų posėdį bei per Europos parlamentarus su milijonais piliečių e, Europos Sąjungoje. Pradedame posėdį. Visų pirma, norėčiau Jūs informuoti apie komitetų sudėtį. Po to, kai buvo patvirtinti naujieji komitetai, parlamento nariai pateikė kandidatūras e, pagal 209 darbo tvarkos taisyklių taisyklę. Taigi, steigiami tokie komitetai. E, specialusis komitetas dėl dirbtinio intelekto, dėl kovos su vėžiu, taip pat komitetas dėl užsienio struktūrų kišimosi e, bei dezinformacijos, e, mokesčių pakomitetis taip pat steigiamas bei gyvūnų transportavimo komitetas. Naujųjų komitetų E, sudėtis bus paskelbta Europos parlamento internetinėje svetainėje. Toliau kiti pirmininkės pranešimai. Norėčiau informuoti apie tai, kad prasideda tarp institucinės dėrybos, e, kuriuose dalyvauja visai lė komitetų nes ke, net keletas komitetų prieėmė sprendimą pradėti tarp institucinės dėrybas ir apie tai buvo pranešta trečiadienį Liepos 8 posėdžio pradžioje, nesulaukiu jokių prieštaravimų, todėl iš parlamentarų, todėl darybos gali prasidėti. Prieš pradėdama, paskelbdama diskusijų pradžią, norėčiau paskelbti trečiadienį, atsiprašau, ketvirtadienį vakar įvykusio balsavimo, balsavimų rezultatus ir paskelbsiu juos angliškai. Kovač pranešimas dėl. Kovark pranešimas dėl. E, e Direktyvų perkelimo nacionalinė teisė dėl COVID-19 krizės potrukio patvirtintas EIB 2019 finansinės veiklos metinis pranešimas, Kormant autorius patvirtintas, Eikhuto pranešimas dėl Europos investicijų banko 2016 metų pranešimo patvirtintas, pranešimas dėl kovos su sukčiavimu ES, Kuchs pranešimas priimtas. Toliau rezoliucijos, kurias teikia keturios frakcijos dėl padėties Venezueloje ir migracijos krizės. Patvirtinta. Envi komiteto rezoliucija teikti prieštaravimą pagal 112 e, darbo tvarkos taisyklių taisyklę dėl aktyvių veikliųjų medžiagų. Pirmasis pakeitimas patvirtinta, antrasis pakeitimas patvirtinta, trečiasis pakeitimas patvirtinta, konstatuojamosios dalies T punktas atmestas. ITRE komiteto rezoliucija dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūros. Pirmas pakeitimas, pirmoji dalis atmesta. Antras pa... Pirmas pakeitimas, antroji dalis at... atmesta. Penktas pakeitimas atmestas. Šeštas pakeitimas atmestas. Septintas pakeitimas atmestas. Aštuntas pakeitimas atmestas. Devintas pakeitimas atmestas. E, trečias punktas, pirminis tekstas patvirtintas. Dešimtas pakeitimas atmestas. Ketvirtas punktas, pirmoji dalis, patvirtintas. Ketvirtas punktas, antroji dalis, patvirtintas. Antras pakeitimas atmestas. Trečias pakeitimas atmestas. Ketvirtas pakeitimas taip pat atmestas. ES ir Nuojosios Zelandijos sutartis dėl keitimosi asmens duomenimis, ko, siekiant kovoti su nu, sunkiais nusikaltimais ir terorizmu. Pirmas, antras pakeitimas atmestas, 13 nurodomosios dalies dalis e, patvirtinta F. Punkt, Konstatuojamos dalies e, punktas 1, 2 ir 3 pakeitimai patvirtinti, pirmas pakeitimas patvirtinti, H konstatuojamosios dalies punkto pirminis tekstas atmestas. Atkrinta, atsiprašau. E, Envi komitetas mm, cheminių medžiagų tvaru, e, tvarumo strategija. Pirmas pakeitimas patvirtintas. 21 punktas pirmoji dalis pritvirtinta, antra dalis patvirtinta. 22 e, punktas pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis patvirtinta. 23 punktas pirmoji dalis patvirtinta. 23 punktas antroji dalis patvirtinta. 41 e, punktas patvirtintas. Antras pakeitimas pritarta. Trečias pakeitimas atmestas. Ketvirtas pakeitimas atmestas. 81 punktas pritarta. 82 punktas pirmoji dalis pritarta. Antroji dalis atmesta. Pirmoji dalis prita, patvirtinta, antroji atmesta. Penktas pakeitimas atmestas. 86 punktas, pirmoji dalis pritarta. Antroji dalis pritarta. Šeštas pakeitimas atmestas. Septintas pakeitimas atmestas. Aštuntas pakeitimas atmestas. 116 punktas patvirtintas. O dabar trumpa pertrauka posėdyje ir debatai prasidės 9 val. 15 min. Ačiū.

Kedves képviselőtársaim, az ülést. Ponios ir ponai, tęsime posėdį. Dabar pereisime prie diskusijų. Norėčiau Jūs informuoti, kad diskusijose bus numatytas vienas pasisakymų raundas nuo kiekvienos politinės frakcijos, nebus spontaniškų pasisakymų ir nebus galima kelti mėlynasias korteles. Taigi, kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra komisijos pareiškimas Srebnicos 25 metinių paminėjimas. Ir dabar žodis ponui Varhelį komisijos vardu. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Šiandieną mes prisimename vieną tamsiausių dienų Europos šio laikinėje istorijoje, vieną baisiausių, tragiškiausių nusikaltimų, kuris buvo padarytas Europoje po antrojo pasaulinio karo. 95 metų Liepa daugiau nei 8, 8300 musulmonų berniukų ir vyriškių nužudyta Bosnijos serbų pajėgų jungtinių tautų saugia paskelbta zona Serebnicoje. Ji buvo paskelbta saugia zona tuo metu, kai Bosnijoje Hercegovinoje siautėjo karas. Jų kūnai buvo sumesti į masinės kapavietės, surištomis rankomis veidų į žemę. Paskutinės Serebnicos aukos, kurios buvo oriai palaidotos, mūsų visos mintys yra su tomis aukomis ir jų artimaisiais. Mes prisimename ir gerbėme tas aukas, mes reiškiame užuojautą visiems, kurie nukentėjo. Tikėkime, kad jie suras galimybę išgydyti šias žaizdas. Europa nepamiršo to, kas nutiko Serebrinicoje ir kad mes patys prisimame atsakomybę už tai, kad nesugebėjome užkirsti tam kelio, nesugebėjome sustabdyti genocido. Srebrenicoje Europa nepadarė to, ką privalėjo padaryti ir mes turime dabar pažvelgtis gėdai akis. Srebrenicos žudynės yra atvira kraujuojanti žaizda Europos širdyje ir toliau mūsų persekiojanti žaizda, toliau mus primena, mums priminanti apie bendrą mūsų atsakomybę užkirsti kelią genocidui, kad nieko met tai nepasikartotų. Dėl to mes privalome prisiminti Srebrenicą visuomet. Taip pat privalome pasirūpinti, kad būtų užtikrinta atskaitomybė. Turi būti užtikrintas teisingumas ir visi, kurie atsakingi už žudynės, privalo atsakyti už savo veiksmų, veiksmus. Praėjus 25 metams ypatingai skubu užkirsti kelią karo nusikaltimų, nusikaltėlių nebaudžiamumui. Žudynės Serebrinicoje buvo pripažintos kaip aktyvus genocidas. Du atskiri tartautiniai teismai, tartautinis buvusios Jugoslavijos tribunolas 2004 metais tą padarė ir tartautinis teisingumo teismas 2006 metais buvo nustatyti faktai apie tai, kas įvyko Serebrinicoje ir tie faktai turi būti pripažinti, bet koks bandymas neikti tuos faktus yra neprimtinas. Politiniai lyderiai sutarė, kad yra prisima atsakomybę kartu ir reikalinga rinktis teisingumą, teisybę ir bendradarbiavimą ir atsisakyti baimės ir neapykantos, kad įveiktumėme tragišką praeities paveldą ir sukurtumėme šviesesnę, klestinčią ateitį būsimoms kartoms. Regiono lyderiai privalo prisimti visą pusišką nusavybės jausmą ir rodyti pavyzdį. ES nėra vietos tokiems, tokioms netinkamai retorikai, karo nusikaltelių glorifikavimui. Politiniai lyderiai privalo sugebėti suvienyti savo piliečius, ypatingai jaunimą, dėl bendros Europos ir savo šalies ateities pagrįstos abipusio supratimu ir pagarba vienu kitam. Pilietinės visuomenės indėlis į tokią ateitį yra labai svarbus. Pilietinė visuomenė vaidina svarbu vaidmenį siekiant atminties išsaugojimo vakarų Balkanoj, Balkanuose ir visoje Europoje, ypač jaunų kartų labui. Mes visi Europoje privalome išmokti Srebnicos pamokas. Vertybės, kurios buvo taip žiauriai pamintos prieš 25 metus - pagarba žmogaus gyvybei, pagarba žmogaus orumui, laisviai, demokratijai, lygybei - tai yra mūsų darbo su Bosnija ir Hercegovina ir jos piliečiais esmė. Europos komisija ir toliau laikosi šių vertybių santykiuose su visomis Vakarų Balkanų šalimis. Tarptautinio tribunolo sprendimų įgyvendinimas ir sukurti to, su, tokios aplinkos sukūrimas, kur būtų įmanomas susitaikymas, tai yra esminiai elementai visoms regiono šalims, kad jos galėtų toliau siekti ES stojimo, stojimo į ES. Tai yra labai svarbu aktyviai skatinti susitaikymą visais lygmenimis, siekiant užtikrinti ilgalaikį susitaikymą kasdienėme piliečių gyvenime. Taip pat tai reiškia, kad reikia atlyginti karo nusikaltimo aukoms, prievartavimų, kankinimų aukoms, paremti pabėgėlius perkeltus asmenys ir padėti nerastų asmenų šeimoms susitaikyti, prieartėti arčiau prie tiesos, sugebėti išgėdėti. Taigi mes privalome sukurti tokią visuomenę, kur būtų plural, kur vyrautų pluralizmas ir žmogiškasis orumas. Per stojimo procesą ES ir toliau padės vakarų Balkanams siekti susitaikymo ir regioninio bendradarbiavimo, kad būtų sukurta taiki ir klestinti ateitis viso regiono tautoms. Mūsų praeities pripažinimas leis judėti į priekį. Iš tiesų, be susitaikymo nebus ilgalaikės taikos, stabilumo ir klėstėjimo vakarų Balkanuose. Dėl to aš kreipiuosi vakarų Balkanų šalis su prašymu dirbti šią kryptimį, išgydyti praeitie žaizdas ir siekti bendros Europos. Ačiū uždėmesi. Dėkoju komisijos nariui. Toliau EPP vardu pasisakys ponas Paulo Rangel. Niekada daugiau, niekada daugiau, niekada daugiau. Gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Aš norėčiau šį raginimą, šį desperacijos kupinas signalas siūsti visiems Bosnijos piliečiams, negalvodamas apie etnepriklausomybę religiją, įsitikinimus Taip pat kreipiuosi į visus Europos piliečius, kurie praeitie išgyveno baisumus pragarą genocido. Kitaip sakant, kreipiuosi į visą žmoniją. Srebrenicos aukos tai yra ne tik Bosnijos ir Hercegovinos aukos, tai yra žmogiškumo neigimas, kad kada ir kur vyksta genocidas, masinis, sistemiškas nekaltų žmonių žudimas, neigiamas žmogiškumas, atsisakymas užtikrinti žmogaus orumą. Ir apie tuos visus atvejus galvodami turime galvoti apie Srebrenicą, apie visus genocidus galvojame, pirmiausiai apie Srebrenica ir turime suvokti, kad teisingumas ir tiesa yra esmė tiesa su neigiamu nesuderinama, taip pat teisingumas su nebaudžiamumu. Europos piliečių vardu, kuriems atstovaujame, noriu išreikšti liūdėsi ir gėdą, galvodamas apie visas aukas Srebrenicos genocido, apie visas šeimas, kurios nukentėjo, apie visus bosnius. Ir noriu visiems žmonėms pasakyti, yra tiesiogiai atsakingų už tą žudinės, bet tarptautinės bendruomenės ir ES nesugebėjimas veikti yra nedovanotinas. Tie, kurie išgyveno šeimos, jūs esate liudininkai ir aukos tamsiausių žmonių pusių. Ir be teisingumo mes turime suprasti, nebus susitaikymo. Bet taip pat Mes galime tikėtis, kad taiki klestinti ateitis išauš Bosnijoje ir Hercegovinoje visiems piliečiams. Labai ačiū. Socialdemokratų progresyvus alijansų vardu ponas Pikula. Dėkoju. Pirmininkė, komisijos nariai, mes Su pagarba ir liūdėsiu kalbame apie didžiausią tragediją Europos kontinente po antrojo pasaulinio karo. Turiu galvoje Srevenicos genocidą. Praėjo 25 metai, bet mes vis dar prisiminame tai, kas vyko. Prieš penkerius metus Europos parlamentas patvirtino specialią rezoliuciją dėl Srebrenicos genocido, bet negalime galvoti, kad tie, kurie prarado timuosius, gali to pasiguosti, net ir praėjus tiek metų. Aukų šeimoms labai svarbu, kad būtų identifikuoti aukų palaikai, taip pat nuteisti kaltieji. E, žinome, kad 47 žmonės e, buvo nuteisti specialiame tribunole už e, nusikaltimus ir tai, kas vyko Srebrenicoje, yra genocidas, taip ir turime kalbėti. Yra ir, ir tarptautinio tribu, baudžiamo tribunolo būsio Jugoslavijai e, sprendimai dėl to. Bet mes taip pat turime suprasti, kad politikų e, siekis pamiršti tam tikrus dalykus, nu, nuvesti juos ją užmaršti nepadės. Matome, kad yra neigiančių genocidą, kad autoritariniai režimai organizuoja atitinkamas kampanijas, neturime leisti to ir mes e, privalome prisiminti visas aukas ir galvoti apie jas. Ir mes turime ginti tiesą, tik tai tokiu būdu užtikrinsime geresnę ateitį, ateitį ateities kartoms. E, žinome, kad Bosnija ir Hercegovina yra daugia etninis, daugia etnis šalis. Bet labai dažnai vyksta ginčiai toje tai šalyje, kurie mm, lėtina pažangą. Reikia, kad šalyje būtų gerbiamos visos etinės grupės, visos religijos. Tokia turi būti ateitis. Ir kelias link ES būtų vienas iš pagarbos aukoms ir jų šeimoms ženklas. Ženklų. Ačiū. Toliau. E, Rinjų e, frakcijos vardu kalbės ponas Flego. Prašom. Gerbiamas komisijos nariai, praėjo 25 metai nuo didžiausio nusikaltimo, kuris buvo vyktas Europoje po antrojo pasaulinio karo. Tai yra Srebrenicos genocidas. Niekas, tikrai niekas neturi teisės neikti to, kas įvyko Srebrenicoje. Dėl to man labai apmaudu šiandieną, kad nematome politinės valios, pagarbos, kad nesiekiama patvirtinti dar vienos rezoliucijas praėjus 25 metams po genocido. Aš labai apgailestauju dėl to, mes turime uh, parengti tokį dokumentą, galvodami aukas, jų šeimas, turime daryti viską, ką galime, kad tie baisumai niekuomet nebepasikartotų. Mes visi turime uh, reikalauti, kad būtų užtikrintas teisingumas ir turime pasmerkti skaidančią, skaldančią politiką. Negalime kalbėti apie kompromisą, kai kalbam apie aukas, žmonių gyvybės ir skausmą. Aš norėdamas prisiminti šį tragišką įvykį įsisegiau į švarko atlapą šį simbolinį ženklą, kad mes visi prisimintume tamsiausius Europos istorijos puslapius. Šis Revincos gėlė yra geresnės ateities taikos simbolis, pasaulio simbolis, kuriame niekas neprarastų savo gyvybės dėl etinės priklausomybės ar religijos. Dėl to aš dar kartą noriu griežtai pasmerkti genocidą vykusi prieš 25 metus Rebrinicoje ir raginu visus jūs padaryti tą patį. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis ponui. Pone Dominik Bildė. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Srebrenica yra tragiškiausias Bosnijos karo e, epizodas. E, tai buvo. Tai reiškia, kad tarptautiniu mastu nebuvo aiškiai nustatyta atsakomybė už tai, kas nutiko. Kalbant apie politinę, politinį aspektą, Serbija e,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 sėdi. epizodas, o vertina tikrųjų e, kalba apie tamsiausius jo e, šalies istorijos puslapius ir įtampa šiandien vis dar gyva. pajėgose. Ir, ir, ir to regiono žmonės anksčiau nei kiti suvokė, kas ką reiškia žodis genocidas. Srebrenicos prisiminimas re, turi reikšti, turi, turime suvokti, kad, kad, kad šeimos dar šiandien gedi prarastų šeimos narių, brolių, tėvų, žmonių, niekada, kurių niekada nepamatė žuvo žmonės, jie buvo išžudyti ir taip turi būti svarbiausias dalykas, o ne kažkokie partiniai ar politiniai pasvarstymai. Pone Bild, toliau žaliųjų frakcijos vardu, ponas Romeo Franz, prašau. Ne pirmininkė, kolegos. E, Liepos 11-ąją. Per 25 metus, 1995 metais, Bosnijos serbų kariai užėmė Srebrenicos miestą ir nužudė be daugiau nei 8 tūkstančius bosnių vyrų ir berniukų. Tai vyko viso pasaulio, visam pasauliu stebint. Turime toliau savęs klausti, kaip tai buvo įmanoma. Ši katastrofa slegia ES, nes tai yra didžiausia politinė nesėkmė nuo antrojo pasaulinio karo. Šiandien turime prisiminti to nusikaltimo aukas ir prisimti mums tenkančią dalį gėdos. 25 metai pradėjo nuo Daytono taikos susitarimo, o neapykanta ir nacionalizmas ir toliau uh, auga. Tai destabilizuoja Bosnijos ir Hercegovinos visuomenę bei kitas Europos šalis. Uh, politinės pastangos, e, kuriant taip vadinamas etniškai e, švarias e, teritorijas, turi būti ES pasmerktos. Tai grynas rasizmas. Tai nėra Bosnijos ar, tai nėra Bosnijos ar Serbų išradimas. La, bėgant laikui neturime leisti, kad tie nusikaltimai būtų paneigti, jie paliko didžiulius randus. Reikia pastangų priešin, priešinantis genocido neigimui ar karo nusikaltimų išlovinimui. Tai yra e, sveikos atminties dalis. Taip svarbu vaidmenį turi vaidinti ir švietimas, kad konfliktų paveldas informacija apie tai būtų perduota kitai kartai ir kad tai būtų tinkamai perduota informacija. Dabar yra pokyčių laikas, o ES turi, remdamasi savo vertybės, paremti Bosnios ir Cegovinos pastangas įstoti Europos Sąjungą. Ačiū. Europos konservatorių ir reformatorių frakcijos vardu žodis ponui Epping. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš 25 metus, metus įvyko Srebrenicos tragedija. Tai atvira žaizda. E, ir tai ir e, nu, Niderlandų atsakomybė. Niderlandai nusintė savo batalioną tuo metu, kad jis e, e, galėtų atlikti apsaugą, tačiau tai buvo neįmanoma misija, nes jungtinių tautų mandatas ne, nebuvo panaudojamas, jie nieko negalėjo daryti. Srebrenica buvo ne Olandų, e, kad nesėkmė, bet tarptautinės politikos nesėkmė. Tuo metu aš buvau politinis žurnalistas Niderlanduose ir daugybė žmonių kalbėjo, kad reikia kažką daryti Jugoslavijoje. E, vyriausybė to norėjo ir spauda to norėjo. Gera val, dėl geros valios materializavosi tai, ko nebuvo įmanoma panaudoti ar gyvendinti. Tas, tos Olandų pajėgos tapo įkaitu. Kaip žinote, situacija Sabrinsoje buvo labai problematiška ir dabar turime pasimokyti iš to, kas vyko. Įvyko žiaurus dalykai. Galbūt liūdna paguoda yra tai, kad generolas Mladič dabar yra užgruotų Niderlanduose. Dėkui. Prieš suteikdama žodį komisijos nariui Varhai, norėčiau paskelbti apie tai, kad pradedamas pirmasis balsavimų raundas. Balsuojama bus nuo 9.45 iki 11 valandos. Bus taikomas tas pats balsavimo metodas, kuris buvo taikomas vakar, visi balsavimai vardiniai ir nariai galės pasitikrinti savo balsavimo rezultatus pagal dokumentą, kuris bus paskelbtas plenarnių posėdžių tinklapyje. Paaiškinimai dėl balsavimo motyvų gali būti pateikiami raštu ir tik tai tie paaiškinimai, kur bus nedaugiau nei 400 žodžių, bus priimti. Taigi skelbiu, kad pirmasis balsavimo raundas prasidėjo, balsuoti galite iki 11 val. balsavimo rezultatai bus paskelbti pusė dviejų po pietų. Na, o dabar žodis komisijos nariui Varhai, kuris pasisakys komisijos vardu. Köszönöm a szót, elnök asszony! Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, dėkoju Jums labai už tai, kad skiriate laiko tam, kad kartu pamastytumėme ir prisimintumėme Serebrinicą ir jos genocidą. Dabar atėjo laikas pagerbti aukas, išreikšti užuojautą tiems, kurie išgyveno, paramą šeimoms artimiesiems, kurių gyvenimai dėl to nukentėjo. Genocido nusikaltimas Serebrinicoje turi būti nuolatinis priminimas mums, kad tokie veiksmai niekuomet negali pasikartoti. Tai taip pat turi mums priminti, kad genocidas vyko ne tik Srebrenicoje. Ir genocido skirtingo nėra. Genocidas visuomet yra genocidas. Gyjimas prasideda nuo prisiminimo ir aukų pagerbimo. Dėkoju. Kasinam sėpėm. Ačiū komisijos nariui. Diskusijos baigiamos. Kitas darbo tvarkės klausimas. Yra Europos kultūros gaivinimas. Čia išklausysime komisijos pareiškimą. Norėčiau priminti parlamento nariams, kad šiuose diskusijose irgi nėra numatyti spontaniški pasisakymai ar ir nebus taikoma mėlynosios kortelės procedūra. Dabar skelbiu vienos ar dviejų minučių techninę pertraukėlę, kad būtų, dezi, būtų galima dezinfekuoti komisijai skirtą stalą. Dėkoju. Ir tada žodis bus komisijos atstovai. Igen, ö, akkor megadnám a szót a bizottság képviselőjének. Taigi dabar žodis ponui Skinas, kuris pasisakys Europos komisijos vardu. Prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Prieš pradėdamas norėčiau padėkoti Jums už tai, kad iškėlėte šią svarbę temą. Norėčiau padėkoti už įvyksančias diskusijas. Kultūra yra Europos DNR dalis. Mūsų turtinga, gyvybinga kultūra yra vienas, viena didžiausių dovanų, kurią gali pasiūlyti Europa. Ir tą dovaną turime išsaugoti bet kokią kainą. Visi žinome, kiek smarkiai nukentėjo šis sektorius. Kultūros kūrybinis sektorius nukentėjo nuo pandemijos beprecedentiškai. 95 procentai sektoriaus yra mažos įmonės, mažas verslas, nepriklausomi kūrėjai, laisvai samdomi darbuotojai, kurie yra labai pažeidžiami ir dažniausiai dirba labai neužtikrintomis sąlygomis. Komisija reguliariai keitėsi nuomonėmis su valstybėmis narėmis, Europos parlamentu ir pačiu sektoriumi per pastaruosius mėnesius, kad su, būtų surastas sprendimas. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie sprendimus skubos tvarka. Ir vienas pirmųjų veiksmų, kurį patvirtinome, buvo mobilizuoti sanglaudos politikos lėšas, kad būtų galima reaguoti į skubius poreikius, reaguojant į e, investicijos poreikius. Ir šie paketai valstybėms narėms suteiks grinųjų pinigų ir ypatingo lankstumo perskirstyti finansinius išteklius tuose, tuose sektoriuose, kurie uh, nukentėjo labiausiai, skaitant kultūrą ir kūrybos pramonę. Antras veiksmas. Dar vienas svarbi skubos tvarka patrinta iniciatyva - tai nauja priemonė dėl laikinos paramos sušvelninti nedarbo riziką šioje sistemoje, taip vadinama šuo programa - 100 milijonų eurų. Tai yra sistema, kurios tikslas apsaugoti darbo vietas, darbuotojus, kurie nukentėjo nuo pandemijos ir vėlgi čia tom pačios valstybės narės pačios nuspręs, kaip panaudoti geriausiai tą priemonę, tas lėšas ir paskirstyti kaip geriausiai tas lėšas kuriejams, menininkams, rašytojams. Trečias veiksmas - laikina sistema dėl valstybės pagalbos priemonių, kad būtų galima paremti ekonomiką pandemijos sąlygomis ir kultūra konkrečiai buvo įtraukta kaip vienas iš sektorių, kuris labiausiai nukentėjo nuo krizės kartu su transporto, turizmo, uh, E, mažmenės priekybos viešbučių sektoriais. Dauguma valstybių narių jau panaudojo šią priemonę kūrybos ir kultūros sektoriams. Tačiau be priemonių skubos tvarka dar ėmėmės labai konkrečių veiksmų. Kai kurie kultūros veikėjai iš tiesų sukūrė daug žadančias savas iniciatyvas krizės sąlygomis. Ir per tuos dialogus ir sinergijas tarp valstybių narių, sektoriaus atstovų komisijos, parlamento ir kitų mes norime sukurti specifines iniciatyvas. Vienas iš pavyzdžių, vienas iš geresnių pavyzdžių yra Europos kultūros fondas kur buvo sukurtas naujas kultūros solidarumo fondas. Dar viena platforma, platforma kurį sukūrė sektorius, yra kūrybininkai vienėsi iniciatyva, kuri buvo sukurta per FLIP bandomai projektą ir tai yra bendra erdvė visam kultūros ir kūrybos sektoriui Europoje, suteikianti galimybę e, gauti lėšas, gauti prieigą prie tinklų bendram darbui. Prieš kelias savaitės konferencija, kurioje dalyvavo komisijos parlamento tarybos pirmininkančios valstybės sektoriaus atstovai, ta konferencija ir buvo surinkta per kūrybininkai vienėsi platformą. Dabar norėčiau pereiti prie svarbiausių iniciatyvų, svarbiausios iniciatyvos kūrybinė Europa. Čia vėlgi mes pritaikėme maksimalų lankstumą pagal dabartinį reguliavimo kontekstą. Visiems dabar įgyvendinamiems ir būsimiems veiksmams mes išplėtėme ir patėsėme terminus, kad būtų galima lengviau užbaigti paraiškų teikimo procedūras šiomis sudėtingomis sąlygomis ir taip pat mes planuojame specifines priemonės, pavyzdžiui, kino teatrams, 5 milijonai eurų papildomų lėšų, voucherių pavydalu, ypač tiems kino teatrams, kurie labiausiai nukentėjo dėl karantino. Taip pat paramos sistema e, kultūrai per sienas sustiprinti. Ir šalia kūrybingos Europos pro programos greitai pradėsime tikslingą paramos programą neproporcingai nukentėjusiam muzikos sektoriui per muzika judina, sujudina Europą priemonė Music Moves Europe. Ir čia mes nu, esame numatę 2,5 milijono eurų tai programai finansuoti. Taip pat ieškome būdų, kaip būtų galima pritaikyti ir sustiprinti kultūros kūrybinius sektorius per garantijų priemonės, kurios bus naudojamos specifinėmis situacijomis, siekiant dar daugiau lankstumo, uh, E, laikotarpis, per kurį galima nemokėti kredito ir kitos priemonės. Dabar trumpai prie gaivinimo pereisiu ir Next Generation EU skyriaus, kaip žinia, kitą, kitą savaitę bus labai svarbus valstybių vyriausybių vadovų susitikimas. Ir aš labai tikiu, kad tai bus kelias susitarimo link dėl labai reikalingo ekonomikos atgaivinimo ir Next Generation EU paketo patvirtinimo. Kultūra kūrybos sektorius irgi gaus paramą ne tik per kūrybingos Europos programą, bet taip pat ir per kitas programas, tokias kaip React EU, nauja sanglaudos politika, Invest EU, skaitmenė Europos programa, čia tik kelias paminėjau. Taigi aš manau, kad būtų neteisinga galvoti, kad kūrybinga Europa yra vienintelis kelias atgaivinimo tikslui. Turime nemažai naujajame pakete ir kitų priemonių, kurias galime efektyviai panaudoti. Tačiau be atgaivinimo paketo, ir norėčiau savo pasisakymą tuo ir baigti, neturime pamiršti ir to, kad turime galimybių ir iš įvairių kitų kelių, pavyzdžiui, Horizontas Europa. Čia yra antrasis klasteris - kūryba, kultūra, įtraukė visuomenė, tokia programa ir ji siūlo puikias galimybės sektoriui ir turime taip pat nepamiršti taip vadinamo žinių ir inovacijų bendruomenės projekto, kur, kur pirmą kartą būtent kultūros ir kūrybos pramoniai bus e, skiriamas šis, e, ši parama per mūsų Budapešte įsteigtą technologijų institutą. Taigi visos tos priemonės bus derinamos ir tokiu būdu mes turėsime, pradėsime uh, imti stiprių veiksmų po pandemijos. Nepamirštant, aišku, turizmo, kaip žinia, prieš kelias savaitės, praeitą mėnesį, mes pasiūlėme išsamų turizmo ir kelionių paketą ir kultūrinis turizmas sudaro 40 procentų viso europinio turizmo, taigi mes turime pasirūpinti, kad vasaros sezono, turizmo sezono pradžioje Europa nepamirštų savo kultūrinio turizmo ir skirtų šiai privilegijai daugiau dėmesio. Pirmininkė, gerbiami kolegos, šiais sudėtingais laikais kultūra nėra prabanga. Tai yra būtinybė. Kultūra yra mūsų paveldo dalis, kultūra yra mūsų europinė gyvensena. Kad išsaugotumėme, apgintumėme, skatintumėme savo kultūrą, privalome susivienyti ir dirbti kartu, kad ta nauja ateitis būtų kuo galima šviesesnė. Tikiuosi jūsų paramos, kad ir toliau remtumėme, padėtumėme, pagelbėtumėme mūsų dinamiškoms menininkų ir kūrybininkų bendruomenėms. Dėkoju. Kasanėm sėpėm. Išmoš. Dėkoju. Dabar prasidės diskusijos. Pirmoji kalbės ponė Šoidrova, EPP frakcijos vardu. Labai ačiū, kad suteikėte man žodį, gerbimas vicepirmininkė, kolegos. Ačiū, kad kovojate už kultūrą, kultūros sektorių kartu. Iš tikrųjų, tas darbas yra prasmingas. Norėčiau padėkoti ponui Skines už tai, kad jis paminėjo daug veiklos ryčių, kurios yra papildomos prie to, kur, kurias mes gerai pažįstame. Noriu paminėti kūrybingą Europą ir taip pat noriu prisiminti ekonominę reikšmę kultūros 3-4 BVP procentai sukūrėme šiame sektoriuje, taip pat turizmo sektorius labai svarbus. Pone Skinas, jūs e, kalbėjote apie tai. E, kultūriniai e, monumentai, vietovės istorinės. Tai yra e, turizmo maršrutai. Be kultūrinės veiklos nebūtų ir turizmo. E, tai yra daugelie variklis ekonomikos daugelie Europos šalių. Mes norime, e, kad kūrybiška Europa programa ir atgaivinimo fondas e, numatytų lėšas tai veiklai. Atgaivinimo fondas e, bus, aišku, didžiulė investicijų programa. Valstybės narės pasirinks, kaip visiškai išnaudoti potencialą šio fondo atgaivinimui ekonomikos. Taip pat reikėtų užtikrinti aktyvų kultūrinių objektų naudojimą. Reikia užtikrinti nepriklausomą taip pat ir žiniasklaidą, filmų pramonę, kino pramonę. Ir žinome, kad COVID epidemija e, atnešė daug destrukcijos, įnešė daug destrukcijos ir mes turime e, ieškoti kelių, kaip išbristi iš to mes turime stiprinti kultūrą ir norėčiau, ponės Kinės, kad jūs komisijoje pritartumėte mūsų siekiams. Būtent atgaivinimo fondas turi būti skiriamas ir kultūrai, reikia ir investicijų į šį sektorių. Aš noriu pasakyti, kad 2018 metai buvo Europos paveldo metai. Mes norėtume pakartoti tokius metus. Ir dar kartą baigdama noriu kreiptis į jūs. Hagija Sofija šventovė Stambule atsidūrė pavojo, kuri labai svarbi tiek musulmonams, tiek krikščionims. Užtikrinkite, kad ta šventovė išliktų e, muziejumi, kad e, abi kultūros galėtų pasinaudoti e, galimybėmis. Pirmininkė, aš norėčiau priminti Jums, kad svarbu laikyti skalbimo laiko, nes Jūs ilgiau kalbėdami atmete laiką iš kitų. Dabar ponė Kamerevert, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Dėkoju, gerbam pirmininkė. Iš 22-23 birželio matėme 8 tūkstančius, daugiau netgi pastatų, teatrų, sporto objektų apšviestų raudonai. Tai buvo e, šviesos naktis, bet priežastis netokia optimistiška. COVID priemonės e, socialinės socialinį, reikalavimą laikyti socialinio atstumo labai pakenkė kultūros e, sektoriui. Aš manau, kad Berlemont pastatas komisijos bus neturi taip pat raudonai būti apšviesta, nes atrodo, kad komisija nesupranta problemos rimtumo masto. E, pokyčiai labai nedideli tik tai numatomi nei atgaivinimo fonde, nei daugiametinėje finansinėje programoje kultūros, kūrybiniai sektoriai e, neišskiriami kaip e, labai svarbus, jiems neskiriama pakankamai lėšų ir kūrybiška Europa, mūsų pagrindinė programa e, mažinama bus finansavimas jai. Aš siūlau 2 procentus skirti gelbimo fondo, atgaivinimo e, fondo kultūrai, nes dabar sumažinas finansavimas, e, lyginant su komisijos pradiniais pasiūlymais biudžete. Reikia siekti, kad e, programa Kūrybiška Europa būtų sustiprinta, kad padvigubintas būtų jai finansavimas. Dėkoju. Toliau. Pone Fareng, Renew Europe frakcijos vardu. E, dėkui, pirmininkė. Dėkui. Mes turime prisiminti, kad kuriejai, menininkai palaikė mus E, mums palaikė mūsų dvasę, įkūnė mūsų svajones, kai mes sėdėjom uždaryti ir viskas buvo daroma nemokamai. Taigi jie mus palaikė, o ką mes galime jiems padaryti. Iš tikrųjų, kultūros sektoriai reikia imtis e, stiprių, labai skubių veiksmų. Kino teatrai, festivaliai, muziejai, koncertų salės, teatrai, paminklai e, pirmieji buvo uždaryti, dabar jie išgyvena nežinia. Ir ES kol kas neišsklaidė abejonių tos nežinios ir mes žinome, kad e, kūrybiška Europa programa gaus tik tai 80 procentais daugiau lėšų, nors parlamentas prašė padvigubinti finansavimą, o e, Europa iš viso iš savo biudžeto skiria tik tai 0,14 procentų savo biudžeto. Mes turime panaudoti visus mechanizmus egzistuojančius mm, ES pagalbos mechanizmus, e, skirti dalį jų finansavimo e, kultūrai. Pavyzdžiui, šiuo programa dėl laikino nedarbo naujosios kartos ES e, reikia palaikyti ir mažas ir vidinės įmonės dirbančias kultūros sektoriuje, nes jos sukuria 4 procentus mūsų BVP. E, mes turime suprasti, kad kultūros negalima nieko pakeisti, jie atspindi mūsų įvairovę, mūsų žodžio laisvę. Ir mes turime e, siekti dirbti įvairiose srityse, turime užtikrinti paveldą kultūros, turime e, pasi, suteikti galimybę kultūros sektoriui naudotis kaip meninės epochos privalumais, taip pat skatinti bendrą Europos gamybą kūry, kūrybos E, darbų. Ir taip pat reikia nepamiršti žaliojo kurso. Aš manau, kad kultūrai taip pat turi būti skiriamas dėmesys e, ateinančioje konferencijoje dėl Europos ateities. Mes e, turime užtikrinti, kad Europa suteiktų kultūrai ateitį. Dėkoju. Toliau. Žodis ponui darė idėja frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. tapatybės ir demokratijos frakcija e, ir Salvini judėjimas apkaltinti tuo, kad nori sunaikinti Europą. Bet iš tikrųjų, Europos Sąjunga. Iš tikrųjų taip nėra, mes norime ne ją sunaikinti, bet ją patobulinti. 2019 e, rudenį nusinčiau laišką parlamento pirmininkui Sasoli, prašydamas pradėti e, esminį procesą numatytą sutartyse. Aš ypač pabrėžiau kultūrinio sektoriaus svarbą. Europa turi atgimti iš pelenų. Ne, ne, tai turi būti ne tautų Europa, bet žmonių Europa. Pavyzdžiui, Veneto žmonių, Friuli žmonių, Katalonų, Katalonijos žmonių Europa. Negalime kalbėti, nebūtina kalbėti apie Europos kultūrą, galima kalbėti apie Europos žmonių kultūrų rinkinį, žmonių, kurie sudaro Europą. Bandymai ignoruoti e, tokius ypatumus gali reikšti tik e, kelią link nesėkmės, o to, šios nesėkmės mes nenorime. Tik visapusiškai puoselėdami ir gerbdami e, kultūrą ir istoriją mes puoselėsime Europą ir kultūrą, Europos kultūrą gali būti kuriama neatsižvelgiant į interesus tų valstybių, kuriuose jos yra. Tai užtikrintų didesnę naudą Europai. Kultūra turi būti Europos politikos prioritetas. Tai turi būti bet kokios busimos Europos sudėties neatskiriama dalis. Negalime pamiršti žmonių valios ir turime jam tarnauti, nežiūrint Europos biurokratų finansinių interesų ir siekių. Žodis ponai Salimai, jam buvo ponė pirmininkė. Aš pradėsiu nuo kultūros. Šią frazę pasakė Žan Moni. E, bet dabar mes Mes suprantame, kad mūsų šiuolaikinis gyvenimas neegzistuotų be Europos, gyven, be Europos Sąjungos. E, karantino metu e, kultūra buvo vilties ir paguodos šaltinis. Kultūra reiškia, e, perteikia, ji yra tiltas tarp kartų, tarp žmonių, tarp kalbų. Ji yra pramogų šaltinis kultūr, muziejose, teatruose, bibliotekose kultūra, kultūra mus vienyje. Kultūra tai e, savitarpio supratimo galimybė, tai taip pat galimybė sustiprinti žmonių orumą, demokratiją, lygybę, solidarumą, ES pamatinės vertybės. Ir net prieš mūsų, prieš mūsų aš deklaruoju savo meilę kultūrai. Krizė. E, ypač e, sunkiai palėtė žmonės dirbančius kultūros sektoriuje, e, menininkus, technikus, kuriejus. Jų visų labui reikia atsigavimo, kad kultūra netaptų kitų ES sektorių prioritetų auka. Kultūra turi būti pati savaime prioritetas ir taip turi atsispindėti biudžete. E, kultūra turi būti mūsų Europos projekto šerdis ką, ką norime palikti savo vaikam, juk ne konfliktų ir karo nuniokota pasaulyje. Noriu priminti vieno e, žmogaus žodžius, kuris pasakė, kad mes norėtume. Jeigu norime kurti Europos kultūr, projektą, kultūra neturi būti prabangos dalykas, tai turi būti neatsiejama to projekto dalis. Toliau, čia, toliau, akar, to, toliau ponas Džambatski. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, kolegos. Tai be abejonės tikrai svarbios diskusijos, svarbia tema, nes kultūra yra mūsų tapatybės e, ir mūsų apsisprendimo šaknis ir pamatas. Todėl būtent šiais laikais Dabar norėčiau rimto pokalbio apie tai, ką Europos komisija turėtų skatinti. Ar reiktų rinktis slidų kelią ir skatinti E, virš nacionalinius kultūrinių požiūrių marksistinius projektus, kurie e, Europos homo pristato kaip e, asmenį be jokios tapatybės, netgi be lities, be jokios aiškios kilmės. Aš labai tuo abejoju, nes manau, kad mes, europiečiai, esame skolingi tai, tuo, kuo mes esame per amžių amžius, tai mūsų sukūrė visų pirma krikščionybė. Ir kalbant apie mūsų ištakas, apie mūsų kelius, negalime nepaminėti Agijos Sofijos šventyklos Konstantinopolioje nebe priežasties ta šventikla vadinama visų bažnyčių motina, o tai, kas šiuo metu vyksta Turkijoje, negali būti laikoma Turkijos vidiniu reikalu. Tai e, mūsų reikalas, tai mums rūpintis klausimas. Todėl prašau šį klausimą iškelti, kalbantį su prezidentu Erdoganu, nes jis negali, try, neturėtų turėti galimybės trypti ant e, tokių ant tokio paveldo. Toliau Europos kairiųjų, vietinių karių vadų, ponas Kiziuliek. Mėly kolegos, ES ateitis priklauso ne tik nuo bendrosios rinkos ir mes negalime išlikti vieningi tik tai skatinami pelno. ES žmonės yra vieningi dėl, būtent dėl kultūros, kultūra juos vienyje. Deja, ES kultūrai neskiria reikiamo dėmesio. Kultūra nukentėjo nuo pandemijos labai smarkiai ir daugelis valstybių narių, skaitant manąją Kiprą, pamiršo kultūrą, kultūros žmonės, kurie mėnesius ištisus laukė bent kokios paramos, bet girdėjo tik tai apie pažadus. Taigi Mes turime sustiprinti finansavimo programą kultūrai 21-27 metų laikotarpiui ir taip pat turime skirti paskatas kūrybininkams, kuriejams visoje Europoje. Integruotas planavimas reikalingas. Reikia paremti tuos žmonės, kurie kuria kultūrą. Reikia pa paremti tokia, tokių žmonių grupės, nes tokiu būdu mes nesugebėsime investuoti į save, į būsimas kartas. Ačiū. Toliau Milan Mon. EPP vardu. Dėkui, pirmininkė. Atgimnio fondas daugia metė finansinė programa turi atsižvelgti ir kultūros e, poreikius. Erasmus Plus, kūrybiška Europa taip pat turi būti deramai finansuojama, mes to visi norime. Taip pat mes turime stiprinti, išlaikyti ir puoselėti kultūrinį paveldą. Jūs sakėte, e, komisijos vicepirmininkė, kad tai labai svarbu kūrybiniam e, turizmui. Europos kultūros keliai paveldas tai yra labai puikia iliustracija mūsų paveldo. Ir reikia pasakyti, kad kitais metais e, Švento Jokūbo kelias e, minės savo jubiliejų. Ir e, Tai yra vienas iš Europos e, svarbiausių kultūros objektų. Švento Jokūbo kelias yra Europos kelias. Jis e, eina visų Europos kontinentų per daugelį e, šimtmečių iki Santiago de Compostela ir jis prisidėjo prie bendros Europos kultūros puoselėjimo kūrimo ir tapatybės kultūrinės. Ir taip pat e, noriu e, kelti klausimą panašiai kaip kolegė Šoidrova reikia e, kalbėti apie tai, kad Šventos Sofijos soboras netaptų mečete. Čia toliau Viktor Negreskų, socialdemokratų vardu. Komisijos nariai, mėly kolegos. Mes turime pagalvoti apie viso kultūrinio sektoriaus istoriją. Šis sektorius labai smarkiai nukentėjo per COVID krizę. Ir mes turime suprasti, kad šis sektorius turi gauti visas galimybės, visus reikiamus išteklius. Tai, kas siūlo dabar vyriausybės, iš tiesų yra nepakankama parama. Ir, aišku, nacionalinės valdžios institucijos ėmėsi tam tikrų veiksmų, bet mes turime skatinti bendrą europinę kultūrą, visą europinį kultūros sektorių ir šalių vyriausybės ne visuomet padarė tai, ką reikėjo, taigi reikalavome, kad šį darbą perimtų Europos Sąjunga. Nes būtent e, čia yra dabar paskutinė viltis išgelbėti šį sektorių, nes kalba eina apie tūkstančius žmonių, kurie dirba šiame sektoriuje ir yra smarkiai nukentėję. Dėkoju. Ačiū. Toliau kitas kalbėtojas. Atsiprašau, sako pirmininkė, nėra numatyta galimybė kelti mėlynasias korteles šiose diskusijose. Spontaniškų pasakymų nėra. Dėl vedimo tvarkos noriu pasisakyti. Aš norėčiau paprašyti pratesti diskusijas, nes tai yra pirmos mūsų diskusijos apie kultūrą ir numatyta tik 30 minučių. Tai yra juokinga tokioms svarbioms diskusijoms, net ne, neleidžiama naudoti mėlynu, mėlynosios kortelės procedūros. Tai iš tiesų nėra pakankamas laikas, tai nėra uh, nėra galimybių veiksmingai aptarti šią svarbę temą. Pirmininkė, ačiū už tai, kad atkreipėte mūsų dėmesį. Tai dėl to aš ir bandau visų jūsų laikytis kalbėjimui skirto laiko. Dėl tam tikrų priežasčių mes negalėjome numatyti daugiau laiko. Aš tikiuosi, kad grįšime prie įprastinio darbo gan greitai ir galėsime organizuoti ilgesnės diskusijas. Dabar žodis ponui Nynas žaliųjų vardu. Prašau kalbėti nelgiau nei jums skirta. Europos Sąjunga santykinai turi ribotas kompetencijos galės kultūros rytyje. Kai kanclerė Merkel pasiūlė, pristatė pirmininkausiančios Vokietijos prioritetus, ji tik vieną sakinį paskyrė kultūrai. Ji kalbėjo apie 200 tai 50-asias Bethoveno e, metinės. Jis sakė, kad e, niekinu tokį pasaulį, kuris nesiklauso muzikos ir nekreipia dėmesio į filosofiją. Jeigu minime Bethoveno paveldą, neskirdami dėmesio tam, ką jisai pasakė, tai ką tai reiškia? Kanclerės Merkel žodžiai rodo, kad ji nesupranta, kokio masto yra krizė šiame sektoriuje. Mes kalbame apie vienybę įvairovėje Europoje, bet visa tai pradings, jeigu mes nepadėsime kūrybos sektoriuje Europoje. Kultūros ministrai turi suprasti, kad tu, reikia numatyti universales bazinės pajamas, kūrybininkams, menininkams reikalingas garantijų fondas e, kūrybos sektoriui. Jeigu nebus pakankamos paramos menininkams, tuomet kils problemų. Pirmininkė, dėkoju. Toliau Peletie, GUE frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, dėkoju. 7 milijonai darbuotojų, kūrybininkų, darbuotojų ES kultūros sektoriuje nukentėjo labai nuo krizės. Tai yra vyrai, moterys, kurie dirba neužtikrintomis sąlygomis pagal laikinas darbo sutartis Dabar ta kultūrinė veikla nustumta į šalį, taigi mums reikalinga tinkama viešoji politika. Matome, kad tai yra labai svarbu dabar po sužvelnus karantiną. 10 milijonų, pažiūrėjau, virtualių e, lankytojų Luvro muziejuje buvo užregistruota. Taigi kultūra yra ne vien tik tai galimybė skatinti Euro, Europos gyvenseną, bet taip pat galimybė siekti teisingesnės ir geresnės visuomenės. Tai yra galimybė geriau suprasti savo tapatybę mes matome, kad kultūrai kyra didelis pavojus, kai nacionalistai imasi savo veiksmų ir turime numatyti tinkamas biudžeto sąlygas kūrybos sektoriui ir paremti menininkus. Kultūra tai yra žmonių atmintis, mūsų kolektyvinė sąžinė, istorinis testinumas, tai yra gyvensena, mąstysena. Taigi turime atsisakyti taupimo dogmų ir turime sustiprinti finansavimą kultūriniam ir kūrybiniam sektoriu. Ačiū.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 Aš pirmą kartą nuo vasario kalbu per plenarinę sesiją ir pirmiausiai norėčiau išreikšti užuojautą šeimoms, kurios neteko atimųjų per COVID-19 krizę ir taip pat tiems padėkoti, kurie e, dirba kovodami su pandemija sveikatos apsaugos sektoriui. Dabar apie kultūrą. Tai yra sek strateginis sektorius, buvo minimi skaičiai šiandieną, bet mes turime akcentuoti E, svarbą gynimo kultūros, nes tai susiję su Europos e, istorija, su judėjo krikščioniškomis šaknimis. Mes matome, kas vyksta iš Ventosios Sofijos e, su, su soboru, kuris, kurį norima paversti mečete. Taip pat matome, kad totalitarinės E, totalitarnės ketinimės e, bandoma užsipulti mūsų kultūrą, mūsų tapatybę. Mes turime ginti dėl to kultūrą ne tik dėl ekonominės vertės, bet dėl to, kad ji e, gina demokratiją ir laisvės Europoje. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponas Smerilijos socialistų vardu. Dėkoju, pirmininkė. Kultūra negali būti pamiršta. E, kūrybos kultūriniai sektoriai yra strateginės svarbos. Kultūra e, svarbi mums buvo per šią ypatingą situaciją, jos laikotarpį, bet teatrai, e, kino teatrai uždaryti, gamyba, kūryba sustojo žmonės šio sektoriaus dažnai dirba neužtikrintomis sąlygomis pagal terminuotas darbo sutartis, prarandamos darbo vietos. Mes norime e, daugiau lėšų kultūrai e, ir naujosios kartos ES e, programoje, nes reikia naujo mums ir vystimosi plėtros modelio kultūrai. Reikia pasinaudoti ir dabartinės programos, pavyzdžiui, kūrybiška Europa, tam, kad galėtume sustiprinti galimybės per atgaivinimo fondą. Mums reikia konkrečių atsakymų. Labai ačiū komisijos vardu. Ponas Skinas, prašom. E, gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau e, pasakyti, kad mes visiškai pritarėme jums dėl situacijos vertinimo taip pat dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis tam, kad sušvelnintume pasiekmes pandemijos e, viename iš e, kūrybiškiausių sektorių, dinamiškiausių sektorių, kuris yra susijęs su mūsų tradicijoms, mūsų įvairovė, kultūra. Aš taip pat e, išgirdau jūsų susirūpinimą dėl biudžeto ir programos. Jūs žinote, kad E, kai vyksta diskusijos apie biudžetą, diskusijos visuomet e, būna sudėtingos. Ir noriu patikinti Jūs, kad tai, kas yra dabar pateikta, pasiūlymas yra pats geriausias įmanomas dabartiminėmis aplinkybėmis. Ir norėčiau su Jumis pasidalyti savo optimizmu, tikėjimu, kad kitą savaitę bus pasiektas istorinis sustarimas dėl atgaivinimo priemonių rinkinio. Tai geriausias būtų būdas, kuris atspindėtų Europos grįžimą prie realios ekonomikos, saugimo, darbo vietų kūrimo, išjudinimo. E, e, tradicinės e, diskusijos vyko apie tai, kas yra kultūra. Šiandieną E, ką jį reiškia mums. Ir taip pat aš e, noriu pakalbėti apie e, turtingumą Europos mes nekalbame apie homoeuropėjų sukūrimą, kuri, per kurį primetamos vertybės visiems. Aš įsivaizduoju, kad Europos kultūra yra veidrodis, įvairovės veidrodis turtingumo Europos kalbų požiūrį, istorijos, tradicijų, kultūros, literatūros, menų požiūrį. Būtent tai daro Europą išskirtinę šiandieninėme labai neiškiame ir netgi tansesnėme pasaulyje, jeigu galima tai pasakyti. Aš norėčiau kai ką pasakyti ir Šventosios Sofijos Soboro. Aš noriu pasakyti, kad tai, ta šventovė yra kultūrų sąveikos ir kultūrų dialogo simbolis. Tai yra UNESCO paveldo objektas, tai yra muziejus, tai yra simbolis, tai yra miesto simbolis, nes tas pats miestas yra simbolis to, uh, uh, kuris atspindėtų šios dienos, šių dienų vertybės. Uh, Turkija yra civilizacijų alijanso dalis ir tai yra, tai yra svarbi šalis. Ir šis monumentas, Aja Sofija, turėtų išlaikyti savo dabartinį statusą, kuris pripažinstamas yra tiek tarptautiniu mastu, tiek viešai. Ir tai išsaugojimas to statuso būtų esminės svarbos, nes kitaip pakenktume tolerancijai, atvirumui Turkijos. Ir norėčiau priminti Jums, kad 2010 metais e, miestas, kuriame e, yra Aja Sofija ir Europos kultūros sostinė. Ir tuometinis Turkijos ministras pirmininkas Radžip Taip Erdogan pasakė, tai yra Europos miestas su savo širdimi, kultūra ir civilizacija, žmonėmis, praeitimi, ateitimi. Jis, tas miestas, Stambulas, visuomet žiūrėjo į Europą. Stambulas prisidėjo prie Europos kultūros kūrimo ir Europos kultūra e, formavo mūsų miestą. Būtent e, ponas Erdoganas tą pasakė 2010 metais. Mes norime tai girdėti ir tikimės, kad laikysis savo žodžių e, praėjus dešimčiai metų ponas Erdoganas. Dėkoju. Muito obrigado com esta intervenção. Ačiū. Šiais komisijos nario žodžiais baigiame e, šio darbo tarkės punkto svarstymą Europos kultūros gaivinimą. Norėčiau padėkoti komisijos nariams už tai, kad atėjo į mūsų posėdį šiandien, o balsuosime dėl šio pasiūlymo šiuo klausimu rugsėjo mėnesį, kaip tikriausiai žinote. Dabar perėsime prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. E, palaukime, kol komisijos e, atstovai įsikurs savo vietoje. Estamos então em condições de começar. Eh, muito bom dia. Taigi galime imtis kito klausimo. Labas rytas visiems. Ir kitas mūsų darbo tarkės klausimas, tai klausimas žodžio komisijai dėl sanglaudos politikos vaidmens kovojant su COVID-19 socialiniais ir ekonominiais padariniais. Noriu priminti nariams kad šiuose diskusijose nenumatyta galimybė užduoti klausimų pagal procedūrą prašau žodžio ar kelti melinasias korteles. Taigi, pradėkime. Ir žodis dabar mūsų kolegui Junus Omarži, penkioms minutėms. Prašau. Pone komisijos narė, pone Eliza Ferrera, mėly kolegos, Europos veidas suniokotas COVID-19 krizės. Visi Europos regionai labai pa, pa, patyrė sunkes pasiekme. Pasiekmes išaugo nedarbas, daugybė įmonių bankrutavo ir nei vienas sektorius neišvengė neigiamų pasiekmių, nei vienas regionas jų neišvengė. Taigi ekonomikos padėtis katastrofiška tai ta krizė labai aiškiai ir skausmingai atskleidė mūsų trapumą. E, atsigavimas nėra pasirinkimas, ekonomikos gavinimas yra imperatyva, būtinybė, todėl raginu institucijas ir politikus e, laikytis numatytų principų ir e, panaudoti sanglaudos politiką įvyksta sveikatos apsaugos sektoriaus krizė ir turime prisiminti, kad vienintelė ES politikos sritis, kuri gali pagelbėti visoms valstybėms narėms, tai sanglaudos politika. Ji gali pagelbėti e, kovojant su nedarbu, taip pat užtikrinant reikalingų pirkinių gyjimą ligoninėms, MVI ir mūsų komitetas, ir komisija kaip Europos parlamentas darė viską ir ėmėsi visų e, reikalingų sprendimų ir skubos varka patvirtino reik, reik, reikalingą reglamentą, o mes atlikome teisėkuros darbą. Ir šį trečiadienį plenarnėje sesijoje Vokietijos kanclera Angela Merkel ir komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen bei visi politinių frakcijų vadovai ragino atsigavimą remti sanglaudą. Ir mes dabar laukiame, kad tie žodžiai virstų veiksmais, darbais ir konkrečia realybė. Mes tikimės, kad vadovų taryboje bus laikomose šių pažadų ir, bus, e, ir čia lūkesčiai bus išpildyti kitam, kitoje vadovų taryboje. Taigi, kalbant apie sukurtą priemonę e, nu, ateities kartos Europą, ten išdėstyti pasiūlymai eina tinkama linkme, nors Europos parlamentas tikėjosi rimtesnių, dar didesnių fondų. Sanglaudos politika beje nukentėjo dėl naujojo pasiūlymo ir finansavimas jai sumažėjo 12 procentų lyginant 2014-2020 metų laikotarpį. Turime priminti, kad sanglaudos politika vaidina svarbiausią vaidmenį visose Europos regionuose. Tai yra politika įgyvendinama vietoje, paremta realia ekonomika. Ir, e, ir tinkamas jos finansavimas yra būtinybė kad nekiltų grėsmės ilgalaikiams tikslams. Tikimės didesnio lankstumo ir didesnio supaprastinimo jos. Šie, šie du dalykai yra svarbus. Ir šiandien teikiame šį klausimą žodžiu, e, kai kuriuos at, Kai kuriuos, kai kuriuos atsakymų jau sulaukėme, bet kai kuriuos klausimus dar norime atsakymo. Labai budriai stebėsime, kad 365 milijardų eurų skirtų gaivinimo fondui panaudojimo kelius. Mes tikimės ir subsidijų, kuriu, kurios bus skirtos e, sanglaudos tikslų siekimui. Būtent todėl, ponė komisijos pirmininkė, mes norime žinoti, kokią, kokį vaidmenį komisija teikia sanglaudos politikai gaivinimo plane ir kaip komisija yra numačiusi nu, panaudoti Europos semestrą. Ar mm, bus siekiama sanglaudos politikos tikslų, tai yra ar pridėtas bus teikiamas regionams, ypač menkiau išsivystymsiems regionams, o ne regi ar regionams, kurie e, stipriai nukentėjo nuo krizės. Kaip Europos semestras e, sieks e, gaivinimo plane atsižvelgti į regionus sekt, ir sektorius, kuriems labiausiai reikia pagalbos, ypač kalbant apie salas ir ypač tokius regionus, kai bus atsižvelgiama į jų padėtį. Taip pat e, visos valstybės sieks dėkti gaivinimo planą ir kaip komisija rengėsi panaudoti stabilumo ir augimo pakto nuostatas e, sanglaudos politikos įgyvendinime laikotarpį nuo 2021 iki 2027 ir užbaigdamas, ponė komisijos narė, noriu pasakyti, kad mes visi tikimės e, gero tarybos sutarimo. Tai turi būti susitarimas ir sprendimas, kuris tenkintų parlamentą. Jeigu ne, mūsų regi, kom, komitetas parlamente prisijims atsakomybę ir sieksime dėrybas užbaigti iki metų pabaigos, kad 2000, padarysime viską, kad 2021 metai nebūtų prarasti metai. Ačiū. Kolega Junus Omaržy pristatė diskusiją šią labai svarbę temą, sanglaudos politikos svarbą ir kaip ją, koks bus jos vaidmuo įveikiant socialinius ir ekonominius COVID-19 padarinius. Šiandien e, salėje yra komisijos narė Elisa Ferreira, norėčiau šiltai su ją pasisveikinti, labai malonu jūs čia matyti. Malonu vėl susitikti jūs ir dabar iš karto jums suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijo, komiteto pirmininkė, ponė Maržy, ačiū už kvietimą man šiandien. Tikrai čia yra laikas būti čia šiandien. Davėte man, pasitikė, sutikė man pasitikėjimo kreditą praeitie siekti geresnės teritorinės ir socialinės sanglaudos ES, o parama regionams susijusių su šiandienos ir ateities iššūkiais. Šiandien tie iššūkiai yra dar didesni e, Pastarosiomis savaitėmis, vertinant ekonominės komisijos pateiktas prognozes, tampa aišku, kad šios krizės ekonominiai padariniai bus e, didesni nei manėme. Atsigavimas kitais metais bus silpnesnis nei pradžioje buvo prognozuota. E, E, rizika, kad e, silpnės augimo tendencijos išlieka, e, asimetrinės tendencijos, taip pat susiskaldimas yra grėsmės, kurios vis dar yra aktualios ES. Taigi dabar yra kritinės svarbos momentas. Mes visi drauge turime sutelkti politinę valią ir pademonstruoti siekius, diekt, kurti ir, ir diekti gaivinimo, ekonomikos gaivinimo planą. Europos komisija yra pateikusi beprecedentinio masto gaivinimo planą. Svarbiausia yra tai, kad sanglaudos politika ir solidarumas yra e, jo brandolys. Ir jūsų parlamentas buvo labai svarbus pasiekiant šį tikslą. Ačiū Jums už tai. Dvi rezoliucijos, kurioms pritarė politinių jėgų dauguma, paragino e, pateikti plataus užmojo pasiūlymą. Galbūt dar kai kuriuos aspektus reikia derinti, bet tai yra demokratinio proceso dalis. Kaip jūs sakėte, svarbiausias dalykas yra tai, kad institucinės dėrybos negali e, tęstis be galo. Mums reikia, kad šias priemonės paremtų kitos kartos Europos planas ir kad taip pat rengiant kitą daugiametę finansavimo programą būtų laikosi, laikomasi darbo, nu, numatytų darbo metodų. Kiekviena diena tai dar daugiau prarastų darbo vietų, sugadintų gyvenimų. Ehm, sanglauda yra svarbiausia ir ačiū, kad už, už tai, kad tai paminėjote. Sanglauda yra svarbiausia priemonė, sanglaudos politika yra svarbiausia priemonė suartinant valstybės, siekiant E, taip pat užtikrinti, kad vidaus rinka tinkamai veiktų. Tai galimybė suteikti reikalingas investicijas e, žaliai sanglaudai ir atsigavimui skaitmeninėje srityje. Mes sparčiai reagavome, veikėme su parlamento parama ir regi komiteto bei biudžeto komiteto parama. Dvi iniciatyvos skirtos reaguoti COVID-19 leido mobilizuoti 50 milijardų eurų iš sanglaudos fondų. Jūs ką tik apie tai pasisakėte. E, tie pinigai buvo panaudoti pirkti medicinės kaukės, ventiliatorius, užtikrinti, kad žmonės išlaikytų savo darbo vietas. Taip pat tai buvo parama valstybių biudžetams, tai buvo skubos e, netidėliotina parama. Tačiau dabar parengtas kitas planas, tai yra planas dėl 100 milijardų e, papildomų eurų šalia e, sanglaudos politikos fondų. Tai bus iš React EU priemonės 50 milijardų eurų skirta teikti nedelsiamą lankščią paramą 21-22 metais sveikatos apsaugai, mažoms ir vidutinėms įmonėms, dar, darbuotojams, žaliesiems ir skaitmeniniams projektams. Tai papildomi pinigai šalia dabartinės ir kitos daugiametės finansavimo programos. Ir tai yra tiltelis e, finansinis tarp dviejų programų. Teisingos pertvarkos fondas dar viena priemonė, kurią rengiant parlamentas aktyviai dalyvaujo, dalyvavo skirs 40 milijardų eurų žmonėms ir regionams, kurie labiausiai nukenčia dėl persitvarkymo perinant į CO2 neutralios ekonomikos. E, taip pat 10 milijardų eurų skirs skiriame laikotarpį 24-ųjų, kad būtų sumažinti krizės padariniai regionų. Lygmen 21-27 metų laikotarpių sanglaudos politika turėtų padėti siekti e, politi, sutarčių tikslų, paremti konvergenciją, paremti mažiausiai išsivyščiusius Europos regionus ir užtikrinti Europos prioritetų gyvendinimą vietoje visose regionuose, užtikrinti skaitmeninį persitvarkymą kad niekas neliktų nuo šalyje. Tačiau to pasiekti bus įmanoma tik turint stabilų finansavimo pagrindą veikianti. Todėl mums reikia, kad Europos vadovų taryba artimiausiams dienomis priimtų sprendimą ir kad iš karto po to būtų susitarta su parlamentu. Aš padarysiu viską, dirbsiu su jumis, su valstybėmis narėmis, regionais, pilietinė visuomenė kad būtų pasiektas susitarimas dėl keleto e, politikų, dėl pasiūlymų dėl sanglaudos politikos, kurie yra patikti. Turime pasiekti, kad sanglaudos politika ir toliau duotų rezultatų šiandien, rytoj ir ilguoju laikotarpiu. Visų labui. Taip pat tam, kad atsigavimas būtų tvirtas ir atsparus ir kad bendryje taptų e, atsparesnė ir stipresnė. Ačiū, laukiu e, diskusijų ir bendro mūsų darbo. Dėkoju komisijos nariai, Elizai Ferreirai. Dėkoju už pirmą atsakymą į žodžių iškeltą klausimą. Dabar pasisakys kalbėtojai sa iš sąrašo. Giokiai Hava. Vieną minutę. Pirmasis. Uh, uh, micro. Mikrofonas kalbėtojai. It's okay? Okay. Again. Domnule președinte. Uh, Dėkuoju, gerbimo komisijos narė, kolegos. Uh, kanclerė Merkel sakė, kad mes turime galvoti apie Europos sąjungos sąklaudą, nes tai yra vienas iš Vokietijos, kaip ir pininkaujančios valstybės nais prioritetų. Mes e, turime stiprinti sąnglaudą e, ir politiką pačią sąnglaudos stiprinti, nes tai labai svarbu nes kitaip mes susidursime su korozijos nesanglaudos politika. Svarbiausias e, siekis ES užsitikrinti kaip galima geresnę būklę mūsų pačių, mūsų ekonomikos. Nes e, jeigu dabar neįveiksime mm, problemų ir nepademonstruosime solidarumo, tai kada mes būsime solidarius? ES piliečiams reikia lėšų pagal atgaivinimo planą, reikia biudžeto e, lėšų. Mes negalime pamiršti to, kad mums tikrai reikia ES paramos finansinės, reikia valstybės narėms e, tarpinių priemonių, kad e, būtų E, galima e, gyventi visus planus, mums reikia 37 milijardų ES paramos. Be realių lėšų skiriamų laikų mes negalėsime nieko padaryti ir dabar reikėtų lėšų. Dėkuoju. Toliau kalbėtų įsirašę Monika Silvana Gonzalės. Dėkui. Pirmininkė komisijos narė Sąjungos politika nėra kažkokia dosnumo politika, tai yra paramos e, politika ir mes turime padėti tiems, kurie nukentėjo nuo šios baisios e, pandemijos. E, investicijos yra pats svarbiausias dalykas. Daugiau negu 37 milijardai eurų buvo skirta šiai politikai ir buvo pagalba pirmiausiai skiriama e, žmonėms atsidūrusiems prastesnėje būklėje, žmonėms su negale kaimo vietoms. Ir mes norime tokios solidarios Europos netos, kuri gina mokesčių rojus. Mes turime užtikrinti, kad sanglaudos politika 21-27 metais bus skiriama pakankamai e, investicijų ir kad bus tai tiesioginės investicijos, o nesiemos su ko COVID sektoriais ir mums reikia, kad būtų prioritetų prioritetai numatyti pagal teritorijas, regionus. Mes tikrai labai tikimės, kad taryboje bus pasiektas geras tarimas ir kad bus iš tikrųjų galima užtikrinti, kad niekas nebus pamirštas. Dėkoju, Monika. Kitas kalbėtojas Suzana Perez. Dėkui pirmininkė komisijos narė. Tikrai buvo labai sunku e, susidoroti su iššūkiais, bet Europa sugebėjo sureaguoti. Mes turime dabar geriausią atgaimo planą ES istorijoje. Solidarumas, sanglauda yra centrinės ašys. Ir e, labai svarbi e, yra sanglauda ir naujos lėšos bus labai svarbios. Reikia, kad jos kaip galima greičiau pasiekti piliečius, reikia supaprasinti taisyklės, reikia pašalinti biurokratinės kliūtis. Taip pat e, krizė turi priversti mus pagalvoti apie tai, e, kaip bus naudojami fondai, koks jų tikslas, autonominėms bendruomenėms, e, kaimo vietovėms reikėtų lėšų, reikia užtikrinti skaitmeninės ryties stiprinimą, reikia žalesniais padaryti regionus. Taip pat reikia nepamiršti turizmo, tai sustiprinti, tos priemonės turi sustiprinti šios sektorius. Ir Mes turime galvoti apie tai, kokie yra mūsų prioritetai, kokios norime Europos. Aš noriu Europos, kuri būtų arčiau piliečių, kuri galvotų apie e, jaunus žmonės, e, kuri užtikrina perdirbimą atliekų šeimoms, jauniems žmonėms, kuri būtų palanki, kad nebūtų skaitmenio totrukio, kad būtų užtikrintas skaitmenės pereimas, kad būtų Europa be e, neligybių, kuri nepamirštų ne vieno žmogaus, to aš noriu. Ir e, mes turime to siekdami užtikrinti stipresnę, ambicingesnę, šiolaikiškesnę sanglaudos politiką. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kita kalbėtoja Alessandra Baso, ID frakcija. Kalbame apie socialinės sangodos politiką, Europos žmonių naudai, tačiau turime nepamiršti, kas ką tik atsitiko ir kas vis dar vyksta. Kalbant apie socialinę ir ekonominę krizę, kurią sukėlė, sukėlė koronos virusas. Tiek daug žodžių, tiek, tiek, žaug, pro, tiek daug programų, tačiau kol kas labai mažai kas pasiekė realius žmonės ir mes turime nuveikti kur kas daugiau nei tik, kad žadėti savo žmonėms. Mums reikalingas didesnis lankstumas, nes tik tokiu būdu mes galėsime sumažinti atstumus ir galėsime sukurti daugiau lygybės. Tam mums reikia daugiau investicijų, didesnių investicijų, kurios galėtų užpildyti socialinės spragas įvairiuose regionuose. Turime apsaugoti ir skatinti specifiškumus ir vietos tapatybės. Mes turime skatinti tą tikrąją sanglaudą ir suartinti regionus. Mes turime imti šio iššūkio Ir COVID-19 liūdna pamoka yra ta, kurią mes privalome išmokti. Tikiuosi, kad tą padarysime, nes priešingų atveju ES padėtis gali pasiekti negryžimo tašką. Dėkoju. Ačiū. Toliau žodis Niklas Nynas. Vieną minutę. Žaliųjų frakcija. Ačiū, ponia komisijos narė, už tai, kad šiandien atėjote šiandieną. šiandieną E, aš manau, kad mes visi turėjome imtis labai greitų priemonių, kad galėtumėme padėti regionams ir aš manau, kad tą padarėme labai gerai. 3.1 plus panaudodami taisyklę. Tačiau mums reikia dabar nauj, nauja, perėti į naują etapą. Reikia tokios procedūros, kad padėtumėme tiems, kuriems pagalba reikalinga labiausia. Ir mes turime apibriežti pirmiausia, ką norime pasiekti ir permastyti, kaip to norime pasiekti. Dėl to turiu Jums klausimų, kaip uh, vertinimui. Mes žinome, kad 16 regionų jau prašė keist, galimybės keisti veiklos programą, tai norėčiau paklausti, ar yra santykis tarp tų, koreliacija tarp tų, kurie naudoja priemonės ir tų, kurie labiausiai nukentėjo nuo COVID-19. Tai yra tos priemonės, kurias mes panaudojame, kad jiems padėtumėme. Ir antrasis klausimas, mes, jeigu mes norime kažko pasiekti ateityje, privalome laikyti strateginio požiūrio. Norėčiau jūsų paklausti, kaip apibrėžti strateginį požiūrį ir kaip pasirūpinti, kad React EU programoje būtų užtikrintas strateginis požiūris. Aš manau, kad mažiau lankstumo ir daugiau kitų e, elementų reikalinga. Dėkoju už atsakymus iš anksto, ponė komisijos narė. Ačiū. Toliau Mazalį Aguilar. Vieną minutę. Gracias, Dėkui, pirmininkė. Ekonominės ir socialinės koronaviruso pasiekmes yra labai rimtos, ypač tokiuose šalyse kaip mano Ispanijoje, kur prastas valdymas dar padidino problemas. Sanglaudos e, politika ir lėšos labai svarbus dalykas lyginant e, netolygumus Ir e, tai yra labai e, ilgalaikis procesas, sudėtingas. Mes e, džiaugiamės, kad palaiko mūsų mintis, kad valstybės narės galėtų ar programų pervesti lėšas, bet turime nepamiršti dviejų svarbių uždavinių. Norint supaprastinti vairius mechanizmus, reikia numatyti tai, kad pereinamasis fondas nepakeis kitų fondų, bet jis turi turėti labai aiškius tikslus. Antras dalykas - biudžetas. Daug jau kolegų šiandien sakė, ambicingas sanglodos politika yra kur kas svarbesnė negu anksčiau dabar ir negalime mes mažinti lėšų. Mes turime kad biudžet, e, siekti, kad biudžetas tiktų. E, poreikius ir būtinybės e, dabartinės. Dėkoju. Viena minutė Žoa Ferreira, GUE frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Atsakas į COVID-19 krizę komisija pasiūlė struktūrinius investicinius fondus, tačiau su tomis pačiomis nepakankamomis lėšomis ir dažniausiai tos lėšos buvo paimamos iš ten, kurios ir, irgi buvo reikalingos. Taigi komisija tiesiog ir toliau mažino sanglaudos svorį visame biudžete. Tai reiškia asimetrinį poveikį. Kalbant apie bendrąją rinką ir eurozoną, tai bus dar labiau sustiprinta. Taigi mes tiesiog dar labiau padarome šalis skirtingas. Tų skirtumų dar labiau išryškės. Mums reikalingos lėšos, bet tos lėšos, kurios skirtos sanglaudos, fond, sanglaudos fondams, per mažos, jos nepakeis realybės ir vyruojančių tendencijų. Viską dar pablogins, reikia daugiau sanglaudos, o ne mažiau sanglaudos, daugiau struktūrinių fondų, o ne mažiau struktūrinių fondų, daugiau paramos gamybos sektoriui ir aplinkosaugai. Mums reikia daugiau, o ne mažiau lankstumo tai, kaip valstybės narės naudoja sanglaudos lėšas. Mes turime didinti, o ne mažinti bendrofinansavimo santyki. Ir taip pat turime nuolatos mažinti, naikinti tokius apribojimus kaip stabilumo ir augimo paktas. Tai yra minimalus dalykas, ką mes privalome padaryti. Turime įvesti sanglaudos matmenį centralizuotame visų programų valdyme. Ma, mokslas, aplinkosauga, viso, viso, kalbu apie visas programas. Turime pasirūpinti, kad visos programos būtų valdomos pagal bendrą valdymo sistemą bet panašu, kad jūs nelabai norite pasinaudoti visomis tomis mintimis, kurios yra išsakomos. Dėkoju. Toliau kalbėtų sąraše Oliveris. Viena minutė neprisijungusių vardu. Vis dar patiriame krizę Tačiau man labai neram, neramu, kad ji dar labiau pablogės, situacijos nepagerinsime ir net nesvarbu, kokia yra kilmė, ar, ar virusas, ar finansų rinkos, visuomet e, nukenčia patys pažeidžiamiausi. Socialinė ekonominė krizė turės kitokį poveikį kiekviename regione ir gali tokiu būdu būti panaikinta konvergencija. Taigi mes turime pritaikyti struktūrinių fondų taisyklės prie visų įmanomų ekonominių aplinkybių, kai mokesnės įplaukos smarkiai sumažės valstybėse narėse, kaip tuo met mes galėsime panaudoti tuos pačius bendro finansavimo kriterijus, kuriuos naudojame ir esant augimo situacijai. Taip, daugiau lankstumo, daugiau supaprastinimo, taip, rezervas specialiems atvejams ir tas išlaidas ištra, išimti iš stabilumo augimo pakto. Taip, situacija yra krizinė ir mes turime kovoti su ekonominė neligybė, kuri kelia grėsmę mūsų ekonomikai. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar antras raundas kalbėtojų ponas Bogovičius, EPP vardu. Vieną minutę, prašau. Ačiū, pirmininkė. Be sėkmingos že, e, sanglaus politikos ir žemės ūkios politikos Europa būtų labai kit, e, kitokia, visiškai kitokia, mažiau gyventų žmonių kaime, neturėtume būtinos infrastruktūros, COVID e, krizė parodė, kad e, kaime gyventi gerai, kai turi švarų orą, gražų sodą, namą, net geriau gyventi taip negu mieste, kadangi gali e, sveikesnis jaustis net ir psichinių požiūrių. Bet reikia kaimo vietovėms būtinos infrastruktūros, plačiai juoščio interneto ryšio Dabar tik tai pusė es gyventojų turi mm, prieigą prie tokio ryšio ir tokie e, tokios komunikacijos leidžia žmonėms mokytis e, nuotoliniu būdu, pirkti e, per internetą. Ir ES turi dėkti tos dalykus, reikia taip pat pasinaudoti sumomis numatytomis, reikia kurti išmaniuosius miestus, kaimus ir palaikyti tvarę E, žalę Europą. Labai ačiū socialistų vardu e, Hanes Haidė. Vieną minutį. Dėkui, pirmininkė. Regioninė politika yra ES širdis, kaip kad yra kultūra ir švietimo politika. Europa e, matoma per tą politiką. Trečdalis darbo vietų sukurtų per pastarį programavimo laikotarpį yra susijus susijęs su regione politika. Tačiau regionai susiduria su labai rimtomis problemomis. Jų neįveiksime, jeigu neturėsime regionės politikos. Nauji iššūkiai, uždaviniai nebus įgyvendinti ar įveikti, jeigu neturėsime pakankamai lėšų. Mums reikia e, didinti e, biudžete numatomas regioniai plėtrai lėšas. Tik tai tokiu būdu mes galėsime galvoti apie skaitmenės įties stiprinimą, klimato apsaugą, COVID krizės įveikimą. Tai solidarumo ir sveiko proto klausimai, nes e, tai sukuria pridėtinę vertę, kurią naudojasi visi europiečiai regioninė politika sustiprina mūsų konkurencingumą, kuriamos darbo vietos ir taip pat sustiprinamas pasitikėjimas Europos Sąjunga. Dabar Stefan Bižų, Renew Europe vardu. Pone pirmininkė, gerbėme komisijos narę, šį rytą, šiandien teritorijoje regione, kuri labiausiai e, nukentėjo nuo COVID-19, tai Prancūzijos užžiūrė teritoriją Gijaną netoli Brazilijos ir e, Prancūzijos premjeras ir užjūrio reikalų ministras vyksta ten, kad išreikštų savo paramą e, šalies gyventojams. Žinoma, yra RESC-EU priemonės ir fondai, yra galimybės e, padėti, reikia rimtis, rinktis vietos sprendimus. Būtent tokių reikia vietos bendruomenėms ir verslui. Reikia pasitelkti vietos patirtį. E, reikia kovoti su virusu, bet reikia kovoti ir su uh, e, palikimu palikimo, kad su jausmu, kad tave visi paliko ar pamiršo. E, kovojant su COVID-19 reikia bendro solidaraus atsako. Ir tokia galimybė ir toks atsakas yra, tai sanglauda. Teritorijų, regionų sanglauda, visų piliečių sanglauda. E, lankstumas, supaprastinimas, galimybė sparčiai reaguoti. Visa tai turi būti sustiprinta po krizės ir tai turi tapti Europos kūrimo naudingos ir solidarios Europo, Europos kūrimo taisykle. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar žodis ponui Robert Ros iš EKR frakcijos. Vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. Pavasarį Polo Vredestein e, Vredeshete Olandijos mieste e, pranešė apie tai, kad atleis 750 e, darbuotojų po 100 metų gamyba iškelta į Vengriją, kur 17 metais tą įmonę įkūrė šio laikinį fabriką. Žinoma, ES sanglaudos politikos fondai panaudoti, nutiesti greitkelį į, į, į tą gamyklą ir jeigu to greitkelio nebūtų, gamyba nebūtų buvusi iškelta, tai yra liūdnas pavyzdys. Taigi, kaip tinkamai panaudoti 750 milijardų eurų? Niderlandams kainuos 31 milijardą e, šios situacijos sprendimas, o Vengrija sulauks 3 milijardų eurų pastiprinimo. Ar, na, Vengrams visada, atsižau, Olandams visada buvo teigiama, kad reikia rodyti solidarumą, tačiau kaip ES galėtų pademonstruoti solidarumą Niderlandų atžvilgiu? Ačiū, sako pirmininkas. Toliau žodis poniai Simonai Šmitbauer, APP frakcijos vardu, prašau. Pirmininkė, gerbiama komisijos narė, kai buvusi merė, žinau, kas kasdieną vyksta mūsų miestuose aktyvaus darbo ir atsidavimo dėka mano kolegos visoje Europoje siekia sukurti tokias sąlygas, kad nevyktų egzodas, kad žmonės nebėgtų. Tačiau reikia tinkamo sprendimo, tinkamo finansavimo. Todėl aš nesuprantu, kodėl jūs norite patvirtinti perinamojo laikotarpio nuostatas. Negalime nei vieno Europos regiono palikti nuo šalyje. Bet tai nutiks, jeigu nesimsime veiksmų. Yra didelių problemų, pavyzdžiui, biurokratija. Ir tas problemas reikia spręsti. Mums reikia lankstumo, kuris pasitarnavo krizės metu, bet tai tik pradžia. Taigi veikite sparčiai, prašau, kad regionai Europoje e, nebūtų tik tokios teritorijos, apie kurias gražiai kalbame. Ačiū. To, toliau žodis Kristinai Maestrė Martin Del Magro. Socialdemų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirminkė, ponė komisijos narė. Prieš keletą mėnesių uh, kai tik žinojome apie COVID-19 egzistavimą, kalbėjome čia apie tai, kaip patvirtinti platesnio užmojo DFP. E, suvokėme, kad iškilo rizika, kad sumažės sanglaudos fondų finansavimo ir prašėme daugiau lankstumo. E, Atrodo, kad tuo metu prašėme neįmanomo dalyko, tačiau nežiūrinti tai, paaiškėjo, kad įmanoma tai padaryti, jeigu nori. Ir buvo įmanoma tai padaryti, reaguojant iškilusius aktualius klausimus. Tačiau dėje dabar Europos Sąjungoje dar išlieka problemų. Reikia tinkamų išteklių, kad niekas nepalik, nebūtų paliktas nešalia be jokių papildomų reikalavimų, kaip vengiant praeities klaidų. Kaip suderinti tuos dalykus. Ir svarbiausia, kas bus po to. Sanglaudos politika yra Europos projekto. E, svarbiausia vėliava. Negalime pakengti jai. Ir visko pasieksime tik tuo atveju, jei sanglados politikai suteiksime kiekybiškai ir kokybiškai tą vaidmenį, kurį jį gali ir turi vaidinti. Paremkime e, tokį sprendimą. Ačiū. Ačiū. Žodis poni Izabel Benžume Medžume. Vienai minutiai. EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, ponė komisijos narė. Norėčiau visų pirma padėkoti komiteto pirmininkui Maržy, kuris, kuris inicijavo šias diskusijas ir patikė šį klausimą, kad galėtume svarstyti šią temą, sanglaudos politikos vaidmenį, sanglaudos fondų vaidmenį e, ekonomikos gyvinimo procese. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad parlamentas ir komisija reagavo laiku, su, pa, sugebėjo tai padaryti ir svarbu apie tai kalbėti piliečiams. Taip pat norėčiau pasidžiaugti ambicingų planų kitos kartos Euro, Europos Sąjunga, kur numatyti 750 milijardų eurų mokesčių mokėtojų pinigų, kurie bus panaudoti gaivinimo priemonėms post-COVID-19 laikotarpiu. Svarbiausia, kad tie pinigai būtų panaudoti ir leidžiami tuose regionuose, kurie labiausiai nukentėjo dėl COVID-19 krizės. Tai svarbu. Pinigai turi būti skirti labiausiai nukentėjusiems regionams. Antra, turime iš anksto pe, iš naujo peržiūrėti prioritetus, kad mūsų svarbiausias tikslas būtų darbo vietų kūrimas, viešųjų gerybių kūrimas. Tai, o tai yra mažosios ir vidutinės įmonės, kurios gebės kurti darbo vietas. Negalime pamiršti, kad būtent tos MVI įmonės gautų daugiausia naudos ir, ir pagalbos iš tų fondų, kurie bus panaudoti artimiausiais metais. Ačiū. E Ačiū. Ir dabar diskusijoms apibendrinti kviečiu komisijos narę Eliza Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems, kurie pasisakė. Dėkoju už jūsų išsakytą paramą mums, paramą komisijai, įvairiais momentais, sudėtingais momentais, kuriuos išgyvename. Pirmiausia, norėčiau pacituoti tai, ką ponas Hait minėjo, būtent, kad sanglaudos politika yra Europos plakanti širdis. Aš manau, kad ji yra tikrai e, Europos širdis ir ji visuomet plakė, kai Europa kentėjo, kai jai buvo sunku ir norėčiau padėkoti ponoje Meržyjai į tai, kad jis paminėjo mūsų kartu atliekamą darbą tam, kad būtų galima skubiai sureaguoti į koronos virusos problemą. Taip pat aš norėčiau Jums pasakyti, kad tai yra galimybė kaip minėjo ir visi pasisakiusiai, per, iš karto imtis konkrečių situacijų, konkrečių žmonių. Ir tas lankstumas, me, kurį mes numatėme reaguodami į kryv, vien, vienas ir kryplius, visa tai buvo naudojama visų, beveik visų ES valstybių narių. Ir dabar visos valstybės narės išskyrus Austriją ir Daniją naudojo šiuos perkelimus, naudojo tuos turimus fondus, lėšas maksimaliai iki, tai yra virš 50 milijardų eurų, kad būtų išmokėta už, sumokėta už kaukės, ventiliatorius, kad būtų par, paremtos, išsaugotos darbo vietos mažos vidutinės įmonės ir tai buvo toksai skubus atsakas. Taigi, kaip mat, daug kas sako, kad sanglaudos politika yra sena politika, bet man atrodo, ji at, įrodė, kad yra labai gyva, sugebanti skubiai teikti pagalbą, kai ji reikalinga su valstybės pagalba tai buvo vienintelė finansavimo priemonė. Ne vienintelė, bet didžiausia ir labiausiai matoma finansavimo priemonė. Kitas mano pastebėjimas apie to, ką mes pasiūlėme kokybę. Taip, mes turėjome pasiūlyti ilgalaikius veiksmus, kur būtų numatyta ir trumpalaikių priemonių, React EU pavyzdžiui, su visais įmanomais lankstumais, taip pat išsaugant galimybę dėl bendra finansavimo iki 100 procentų, jeigu valstybės narės taip nuspręstų. Žinoma, React EU negali dėl praktinių priežasčių būti panaudojama nedelsiant iš, iš komisijos pusės kiekvieno regiono lygmenių, nes mes skirstome paketus, uh, pagal turimus faktinius duomenis ir iki metų pabaigos, atsiprašau, vasaros pabaigos e, duomenys regionų lygmenių dar nepateks pas mus, bet tada valstybės narės gali tuos pačius kriterijus perkelti ir komisijai Tai yra BVP sumažėjimas, augimo sumažėjimas, didesnis nedarbas, įskaitant jaunimo nedarbą ir taip pat klėstėjimo realybė, galimybė šalyje kad būtų galima pereiti prie kitos daugiametės finansinės programos, kuri padėtų regionams įveikti tuos skirtumus ir mes tikimės, kad labai atidžiai bus vertinama ir kokybė, ir kriterijai, kuriuos naudos valstybės narės e, paskirstydamos lėšus. Ir tai, manau, iš dalies atsako į ponio Omardžiai ir jūsų iškeltą klausimą. Taip pat aš norėčiau pridurti, kad taip labai svarbu, kad šiandieną mes komisijos pasiūlymą laikytumėme realių pagrindų, jis toks ir yra, ir neturėtumėme kalbėti apie tai, kad nėra pakankamai lėšų. Lėšų yra daug. Ir e, ponas Ninas irgi sakė, kad ir kai kurie kiti iš jūsų minėjote, kad turime nuspręsti, ką norime su tais pinigais padaryti ir mūsų veiksmų kokybę turime užtikrinti, nes to, ką darysime kokybė ir, kokybė ir nulems mūsų ateitį. Ir taip pat aš norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Ferreira, kuris kalbėjo apie tai, kad bus sumažintas finansavimas. Ne, finansavimas nėra mažinamas, daugiametės finansinės programos lėšos turi būti laikomos kaip papildoma išorinė, papildoma, papildomos įplaukos. Taip nusprendė komisija. Mes kalbame apie 55 milijardus eurų React EU programoje, 33 milijardai eurų teisingo, teisingų per, permainų fondui, 10 milijardų eurų bus panaudojami 20 metais pagal atsižvelgiant į Europos regionų nedarbo padidėjimą ir pajamų suma, sumažėjimą. Taigi iš principo kalbame apie 100 milijardų eurų. Ir svarbu yra tai, kad turime turėti aiškias savokas ir sugebėjimus suprasti, suorganizuoti tai, ką mes norime padaryti. Mes turime surasti, kaip geriausiai būtų galima tai įdėkti praktikoje teisingai, kad būtų pasinaudota sukurtomis galimybėmis. Ir taip pat na, buvo kalbama apie tai, kad komisija tikrai labai stiprų tokį pasiūlymą pateikė. Ir tas buvo įmanoma tik dėl to, kad jūs buvote čia, jūs darėte spaudimą. Ta buvo galima padaryti tik dėl to, kad tam tikrų vyriausybių lygmenių buvo gautas impulsas mums veikti. Taigi dirbkime kartu ir darykime viską labai greitai, priimkime sprendimus greitai, nuspręskime uh, patvirtinkime, pakoreguokime, gal siekime šiandien bei ten geresnės kokybės, bet judėkime į priekį greitai, kad lėšos, kaip visi jūs ir sakėte, būtų prieinamos, testinai, nestabdant, kad tiesiogiai būtų nukreiptos į žalius skaitmeninius elementus, kas yra priimtina visiems ES piliečiams. Taigi aš manau, kad dabar uh, Tai tą mes ir turime ir turime visos institucijos dirbti kartu ir pasiekti tų rezultatų, kurių iš mūsų tikisi piliečiai tokiais, tokiu sudėtingu Europos istorijoje momentu. Taigi dėkoju dar kartą, dirbkime kartu ir be jokios abejonės visuomet klausysimės regionų, tų, kurie nukentėjo labiausiai, mes jau tą esame įrodę, dirbkime kartu ir padėkime piliečiams, nesvarbu, kurie bebūtų, nes visiems jiems reikia jaustis mūsų bendros ateities dalimi. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, ponia Ferreira, komisijos narė, už pastabas ir už visą atliekamą darbą. Nedažnai atvyksta komisijos narys pas mus, teikdamas, kad pinigų turime daug. Mes visi labai nekantriai laukiame tarybos sprendimų. Tačiau visuomet turime suprasti, kad parlamentas tarė paskutinį lemiamą žodį ir aš manau, kad mūsų pozicija yra labai aiški. Mes norime apginti sanglaudos politiką. Dėkoju dar kartą visiems už dalyvavimą, už pasisakymus ir dabar baigsime šias diskusijas ir darbas nutraukiamas iki pusės antros po pietų. Dėkoju.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

1, 2, 3, 4. carried. So, good afternoon, Labadiena, kolegos. Posėdis tęsiamas. Ir dabar noriu pranešti pirmojo balsavimo rezultatus. Taigi, galtinio balsavimo yra tokie. Guzman pranešimas dėl užimtumo politikos patvirtintas. Ponos Halmaier pranešimas dėl teismojo biudžeto numeris 5 patvirtintas. Ponios Halmaier pranešimas dėl maržos mobilizavimo patvirtintas. Rezoliucija teikiama Envi komiteto dėl chromo trioksido atmesta. Envi komiteto rezoliucija dėl aktyvių medžiagų patvirtinta. Ponios Gamon pranešimas dėl energijos kaupimo patvirtintas. Įtrio komiteto rezoliucija dėl TNE infrastruktūros patvirtinta. Dabar reglamentas 2016-1628 dėl laikinų perinamųjų nuostatų siekiant sudaroti su COVID-19 krizės poveikiu pakeitimai. Pirmas pakeitimas, ketvirtas pakeitimas, pirmoji dalis patvirtintas. Trečias pakeitimas atmestas. Pirmas pakeitimas atmestas. Antrasis pakeitimas atmestas. Ketvirtasis pakeitimas antroji dalis patvirtinta. Dabar Periname prie balsavimo rezultatų dėl klinikinių bandymų pravedimo. Pirmasis pakeitimas atmestas. Antras pakeitimas atmestas. Trečias pakeitimas atmestas. Penktas pakeitimas atmestas. Šeštasis pakeitimas atmestas. Ir ketvirtasis pakeitimas atmestas. Tokie yra rezultavo balsavimo rezultatai, o dabar posėdis nutraukiamas iki 14.15. Maintenant, Tag. Labą dieną. Ponios ir ponai. Jūsų plenarnių posėdžių salėje nėra, tikriausiai stebite viską savo biuruose, ekranuose. Periname prie antrojo balsavimo raundo, balsuosime dėl tų klausimų, kurie, nu, dėl kurių balsuoti numatyta darbo tvarkė, balsuosime nuo 14.15 iki 15.30 bus taikomas tas pats balsavimo metodas, kaip ir šyryt, taigi skelbiu antrąją balsavimo sesiją pradėtą ir jūs turite laiko iki pusės ketvirtos po pietų. Šio balsavimo rezultatai bus paskelbti 6 val. vakaro. Daugiau pirmininko pranešimų nėra. Dėkoju dar kartą. Posėdis laikinai nutraukiam.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

rezultatų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 dėrybos tarp ES ir Naujosios Zelandijos, dėl, e, kurio deramas dėl keitimus asmens duomenimis siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu. Patvirtinta. Paskui. Cheminių, me, cheminių medžiagų strategiją tvarumų užtikrinti. Patvirtinta buvo nuostatos dėl COVID-19 patvirtinta. Paskui Kitas, e, kito dokumento pirmas svarstymas baigėsi šiuo klausimu. 63 straipsnis. Ir genetiškai modifikuoti organizmai, kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės lygos gydymą arba profilaktikai. Klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas patvirtinta, tai buvo pirmasis svarstymas, kuris yra baigtas turime rezoliucijos siūlymą, kurį pateikė penkios frakcijos. Visapusiška sąjungos kovos pinigų planų ir terorizmų finansavimo politika. E, patvirtinta. Taip pat penkios praktikų. frakcijos pasiūlė iniciatyvą dėl sveikatos strategijos po COVID-19 patvirtinta. Galiausiai pasirašytas buvo dak, aktas po, sustik, po sustikimo parlamento pirmininko su kompetentingais asmenimis pagal paprastąją teisėkros procedūrą. Aštuoni teisiniai aktai bus pasirašyti pirmininko sutinkamai su įprastinė teisėkros procedūra šių teisinių dokumentų tekstai bus atspindėti šio posėdžio protokole. 8, 9 ir 10 Liepos mėnesių dienų protokolų, jie bus pateikti kitos sesijos metu, jeigu prieštaravimo nebus. E, rezoliucijos patvirtintos šios plenarinės sesijos metu bus nusiustos kompetentingiams asmenims. Dabar sesiją skelbėme baigta. Dėkoju visiems dirbusiems iki pabaigos šiuo sunkiu laikotarpiu. Visiems puikaus vakaro ir gero savaitgalio. Į kitą sesiją vėl susirinkim visi sveiki ir darbingi. So, I take the free drink.